Hello, good morning. Labas rytas. Na ir turime posakį, kad ankstyvas paukštis dantis rakinėja. Taigi nelauksime vėlyvųjų, pradėsime nuo klausimų, kuriuos pateikė įvairūs europarlamentarai. Ir pakartosiu klausimą, kurį girdėjau, jis yra susijęs su žemės grobimo klausimais Jugandoje. Taigi e, žemdirbiai yra išstumiami iš savo žemių. Ypač buvo toks konkretus atvejis, kai e, žemė buvo atiduota Vokietijos kompanijai Norman Cafe grupė, kuri įsteigė vietos kavos plantaciją, e, kuri priklausė jų vietiniam padaliniui. Ir toks žmonių iškeldinimas labai pablogino su to susijusių šeimų gyvenimą toje teritorijoje, jie negavo jokių kompensacijų ar lėšų gražinimo už jų žemę iki pat šiol. Taigi atvejis yra labai rimtas. Jų gyvenimo sąlygos yra labai blogos, netgi pavojingos. Ir nuolat vilkinamas teismo procesas, e, po kurio būtų galima gauti kompensaciją. Nomen kafe grupė neprisima atsakomybės už žmogaus teisų pažeidinėjimus ir šios šeimos neturi maisto, vandens ir jų gyvenimo sąlygos labai blogos. Savo interneto puslapyje Neumann Cafe grupė sako netgi, jog jie prisideda prie to, kad tame regione bendruomenės gali darniai auginti kavą. Taigi, klausime e, Europos išorės tarnybos, ar jūs remiate Ugandos žemdirbius jų kovoje už savo teisės ir kaip jūsų tarnyba sprendžia tai, jog viena vertus yra vykdoma pramoninė į eksportą orientuota veikla, atimant žemės iš žmonių, o kita vertus siekiama skatinti tvarę ekonomiką tame regione kokių pastangų, kokias pastangas deda EIVT tam, kad apsaugotų mažus ūkininkus, žvėjus ir kitus kaimo gyventojus. Taigi laukiame atsakymo į šios, jūs, šios pateiktus klausimus. Labas rytas, ačiū už klausimus. Žemės grobimai ir ginčiai susiję su žeme yra iš tikrųjų didelė problema Ugandoje tačiau ji taip pat yra svarbi daugeliui Afrikos šalių. Viena iš priežasčių, kodėl vyksta tiek daug ginčių dėl žemės, yra tai, kad viena vertus yra ūkininkų sistema, turintis teisės į žemę, o kita vertus yra ir tradicinės žemės valdymo sistemos ir dažnai šios sistemos konkuruoja tarpusavyje. Dar blogiau yra tai, kad yra skirtingos tradicinės žemė, žem, teisės į žemę tradicijos. Ir, pavyzdžiui, vienoje bendruomenėje yra sakoma, kad yra tokios taisyklės žemės atžvilgių mūsų bendruomenėje. O kita bendruomenė sako, kad žemė yra jų, pagal jų nusistatytas taisyklės. Taigi Padėtis yra labai komplikuota, tai yra labai sudėtingas rytis ir daugeliu atveju nėra aiškaus atsakymo ir galimo sprendimo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad daugelis šių konfliktų yra susiję ne tik tarp vietos žemės savininkų ir užsienio kompanijų, bet taip pat ir tarp pačių vietos žemdirbių. Žinau, kad pavyzdžiui vakarų Ugandoje yra viena NVO, kuri specializuojasi konfliktų tarpininkavimo srityje, kuomet ginčiai kyla tarp vietos žemės savininkų. Taigi padėtis tikrai yra labai sudėtinga. Šiuo konkrečiu atveju žemės nuosavybė priklausė Ugandos valstybei ir šiuo atveju e, būtent Ugandos nacionaliniai miškininkystės tarnybai. Ir ši tarnyba išnuomojo žemę Neumann grupiai. Jūs klausite apie mūsų paramą smulkiems Afrikos ūkininkams Ugandoje. Na, galiu pasakyti, kad mes e, vykdome plačią veiklą šioje srityje, kadangi žemės ūkis yra tas rytis, kuriai mes kreipiame didelį dėmesį Ugandoje. Viena vertus tai yra dėl istorinių priežasčių. Kita vertus, žinome, kad 70 procentų gyventojų dirba žemės ūkio srityje. Taigi tai reiškia, jog dauguma žmonių gauna pajamas iš žemės ūkio, nepriklausomai ar jie būtų nepriklausomi ūkininkai, ar jie būtų pasamdyti dirbti kitur žemės ūkio srityje. Taigi per pastarosius 20 metų iš tikrųjų mes rėmėme žemės ūkį ir kaimo plėtrą Ugandoje. Galiu pasakyti, kad galbūt yra trys e, e, skirtingi projektų tipai, kuriuos mes remiame. Vienas e, koncentruojasi ties prieigos skatinimu į žemės ūkio technologijas. Tai yra labai svarbu, kadangi daugel, daugumoje Ugandos žemės ūkių tai yra tvari žemdirbystė, žmonės iš to gyvena, tačiau to nepakanka, kad žmonės galėtų užsitikrinti pragyvenimo sąlygas į žemės ūkio. Tai yra daugiausia pietinėje Ugandos dalyje, šiaurinėje dalyje. Mes e, koncentruojamės ties e, žemės ūkio atkūrimu, o e, kitoje dalyje, kur yra sau, dykumos, mes koncentruojamės ties maisto saugumu Ir visose šiose srityse mes e, kreipiame didžiausią dėmesį į mažus gamintojus, kadangi manome, kad mažų smulkių ūkininkų įgalinimas ir jų organizacijų kūrimas yra geriausias būdas apginti jų teisės ir užkirsti kelią tolesniai atskirčiai ir marginalizacijai. Ačiū. Ačiū. Manau, kad gerai kreipti dėmesį į smulkius gamintojus, kaip jūs ir sakote, tačiau padėtis yra sudėtinga. Galbūt galėtumėte pasakyti, ar jūs susisiekite su tais smulkiais gamintojais ir skurdžiai gyvenančiais žmonėmis, kurie buvo išstumti iš savo žemių, būtent dėl Noimen kavos kompanijos veiklos. Na, aš nežinau, kad delegacija būtų užmesgusi tiesioginių kontaktų su išsuntaisiais ūkininkais. Galbūt tai buvo, galbūt aš to tik nežinau. Mes aptarinėjame žemės klausimus su vyriausybe, tačiau, kaip jau sakiau, padėtis yra labai sudėtinga. Mes galime pasvarstyti, kad galbūt įtrauksime tai į savo formalų 8 straipsnio dialogą su vyriausybė, kaip kad jau darėme praeitie, taip pat vyko ir neformalios diskusijos su vyriausybė šiuo klausimu. Atsižvelgiant į padėties sudėtingumą, na, visuomet šiuose ginčiuose dėl žemės, kuomet kalbėsite su viena bendruomenė, jie sakys, kad jie yra teisūs, kalbėsite su kita bendruomenė, jie taip pat taip teiks. Taigi aš būčiau linkusi laikytis tokio požiūrio, pagal kurį būtų galima stiprinti smulkius ūkininkus tiek ekonomiškai, tiek politiškai, tam, kad jie galėtų geriau organizuotis ir ginti savo interesus patys. Ačiū. Tačiau norėčiau galiausiai pasakyti, kad, na, iš tikrųjų nebūtų prasmės tai diskutuoti. Tai nėra, kad arba taip, arba taip. Jeigu ūkininkai yra išstumiami iš savo žemių, jie negali organizuotis, kadangi jų pajamų šaltinis buvo iš jų atimtas. Žinoma, šis žemių grobimo atvejis yra sudėtingas, o ūkininkų organizavimasis e, yra jau kita problema, sunku spręsti abu šios dalykus. Jūs sakėte, kad nežinote, ar ES delegacija vietoje sprendžia šį klausimą. Na, galbūt paraginčiau jūs pasakyti jiems, kad jie tai padarytų. Galbūt reikėtų parašyti ir atskiriams europarlamentarams, kad jie taip pat galbūt atkreiptų dėmesį į šį klausimą. Gerai, dabar būtų antras klausimas. Ana Gomes pateikė šį klausimą, socialisto atstovė, kurios šiandien čia nėra. Bet dabar žodis poniai Senišin. Galbūt galėtumėte, kadangi esate tos pačios frakcijos narė, galbūt galėtumėte pateikti šį klausimą, nes taisyklė čia yra tokia, kad uh, Parlamento narys visada turi atsakyti, e, išklausyti Europos išorės veiksmų tarnybos atsakymą. Mes netikėme atsakymų raštu. Ne, man gal ir sunku užduoti šį klausimą, panios Gomes vardu, nes ji neaptarė šio klausimo su manimi, taigi aš nesu pasirengusi. Bet be abejo, aš mielai išklausysiu atsakymą. Atsiprašau, sako pirmininkė, nežinau, ar aš galiu išklausyti atsakymą, nors aš atstovauju žaliesiems. Ir ar šios veiksmų tarnyba yra pasirengusi pateikti atsakymą. Tuomet pristatau Anos pristatytą pateiktą klausimą. Ji mm, cituoja Human Rights Watch pateiktą informaciją apie pusiaujo Gvinėją. Šios šalies prezidentas Teodoro Vienguema Gasongo E, ir šalyje kritinė situacija, čia vyrauja skurdas, korupcija ir represija. Prezidentas užima savo pareigas nuo 79 metų. Ši šalis yra trečia, trečia didžiausia pagal naftos eksportą Afrikoje į pietus nuo Saharos, tačiau pajamos iš šios priekybos skiriamas finansuoti prabangų elito gyvenimo būdą, o visi kiti žmonės gyvena didžiuojame skurde. Šalies valdžia nuolat vykdo neteisėtus e, suėmimus ir kankinimus. Žurnalistai, pilietinės visuomenės grupės ir politinės opozicijos nariai yra persekiojami. E, taigi klausimas, ką ES daro, kad paremtų pilietinę visuomenę, politinę opoziciją ir žiniasklaidą pusiaujo Gvinėjoje. Taigi toks e, klausimas iš socialistų frakcijos atstovės. Ačiū. Atsiprašau. Aš taip pat norėčiau perskaityti atsakymą. Ką daro ES, kad paremtų pilietinę visuomenę pusiaujo Gvinėjoje? ES be abejo palaiko glaudžius ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis ir politinė opozicija šioje šalyje. Konkrečiai vyksta akredituotų delegacijų vadovų nuolatiniai vizitai ir yra bendrai finansuojami su NVO trys projektai. Tiksliau, trys projektai jau baigti vykdyti. Ir dar vienas projektas skirtas remti verslumui pusiaulio Gvinijoje buvo pasirinktas NSALA programai 2009 metais ir jis buvo bendrai finansuotas su mm, vienu Ispanijos fondu. Tai tokie projektai, kurie jau įvykdyti. Dabar ES vertina galimybę pasinaudodama lėšomis iš skirtingų biudžeto eilučių, vykdyti kitus e, projektus, kuriuose dalyvauja nevyriausybinės organizacijos. Pusiaujo Gvinėja nėra ratifikavusi kodon, peržiūrėto kodonių susitarimo. Ir dėl šios priežasties jokie kiti ES projektai šalyje nevykdomi. Taip pat gynėjai negali būti skirti EDF, skirtos EDF fondo lėšos. Du tūkstančiai dvyliktaisiais buvo vykdoma NSLA programa kuri numatė 200 tūkstančių eurų nevyriausybinėms organizacijoms pusiaujo Gvinėjoje. Tai toks pasiūlymas mūsų pateiktas delegacijai Libervilyje. Jei ši programa bus patvirtinta, ji bus įgyvendinama 2013 metais. Ir dar norėčiau grįžti prie ankstesnio klausimo apie Ugandą. Deja, mano kolegė turėjo išvykti į kitą susitikimą skirtą programavimo klausimams. Greičiausiai kolegė norėjo pasakyti, kad kadangi Ugandoje yra labai daug ginčių dėl žemių ir ne vien Ugandoje, Tai jeigu ES tiesiog įkištusi į konkrečius e, atskirius ginčius ir konfliktus, tai niekam kitam nebeliktų laiko. Būtent todėl yra akcentuojama tai, kad reikėtų remti tokias tarpininkavimo ar ginčių sprendimo grandinės ir ieškoti tvarių šios problemos sprendimo būdų. Ačiū. ačiū už šį atsakymą ir dėkoju už atsakymą Anai Gomes. Be abejo, aš sutinku su jumis, kad reikia spręsti politinius klausimus, o ne akcentuoti ar didžiausią dėmesį kreipti į konkrečius atvejus. Tačiau vis dėlto, jeigu pastebime, kad yra atvejų, kai aiškiai pažeidžiami susitarimai ar pažeidžiami įstatymai, tai, na, juk yra taip, kad ES sprendžia konkrečių žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Yra stebimus konkrečios situacijos, konkretų žmogaus teisų pažeidimai. Taigi aš nemanau, kad yra neįmanoma ir Ugandoje spręsti atskirus klausimus. Nežinau, kas čia gal su Bruselio oru kažkas, kad tiek mažai šiandien dalyvių posėdėje. Pone Antrikienė vyksta jau į posėdį. Galbūt galėtume porą trejata minučių palaukti jos, nes mes buvome numatę 9.30 pradėti šį darbo tvarkės punktą. So, But maybe I can start.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 Okay, so perhaps we uh, start because I've heard that. Taigi gal mes galėtume jau pradėti. Man yra pranešta, kad ji yra pakeliu, bet ji dar ne, nėra parlamento pastate. Jūs žinote, kokia yra sudėtinga eismo situacija tai Briuselėje. Taigi dabar aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kas įvyko Ženevoje. Vyko 12 žmogaus teisų tarybos sesija Ir taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi poną Turman, yra tarybos darbo grupės žmogus teisų klausimais pirmininką. Jis dalyvaus svarstant šį darbo atvarkės punktą ir po to dalyvaus, kai svarstysime aštuntąjį darbo atvarkės klausimą. Ir dėkuoju ponui Termanui už tai, kad jis padėjo mums ruoštis mūsų delegacijos e, darbui žmogus teisų taryboje. Mūsų delegacijoje buvo trys nariai. Socialdemokratų frakcija paskutinę minutę pareiškė, kad ji negali e, skirti savo atstovo šioje delegacijoje. Iš EPP frakciją atstovavo ponė Andrikinė. Aš pirmą kartą lankiausi šioje taryboje su, dru, su mūsų komiteto delegacija ir aš gal, e, džiaugiuosi, kad uh, mūsų atstovybė dirbant Ženevoje yra labai profesionali, jie labai gerai dirba, jie galėjo mums rengti visus mūsų dominuojančius susitikimus. Taigi mes buvome susitikę su visais 27 ES ambasadoriais, susitikėme su 11 ne valstybių narių ambasadoriais, su 14 nevyriausybinio organizacijų ir su daugybė uh, regioninių organizacijų ir tą mes sugebėjome padaryti per dvi su pusę dienos. Taigi mes maksimaliai išnaudojame turimą laiką. Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuris ir sudarė mūsų darbo pagrindą. Aš manau, kad labai svarbu yra turėti gerą rezoliuciją. Džiugiuosi, kad ši, ši rezoliucija buvo kur kas išsamesnė nei kada nors anksčiau, ypač atsižvelgiant į tai, kas įvyko arabų pasaulyje. Ir taip pat remti šią rezoliuciją mes galime geriau pasiremti diskusijoms vykusioms Ženevoje. Ir aš atsimenu, kad mes balsavome netgi plenarnėme posėdėje, ar reikėtų uh, skatinti e, ES e, atstovybę prie jungtinių tautų, reikalauti, kad būtų parengta rezoliucija dėl Šrilankos. Taigi mūsų delegacija buvo apsiruošusi gan gerai. Buvome susitikę su trim teminiais įgaliotiniais, su ponu Mendersu, pranešėjų dėl kankinimų, mes užmėsgime daug įdomių kontaktų. Ir mes taip pat su juo aptarėme ir CŽV e, neteisėtų klinių perdavimų klausimą. Kalbėjome taip pat ir apie e, religinių įsitikinimų laisvę, apie žmogaus teisės ir e, žmogaus teisų gynėjų padėtį. Bendradami su ne ES šalių ambasadoriais, mes teiravomės, kaip jie vertina žmogus teisų tarybos e, veiklos raidą. Nes kartais ES, ES parlamente manoma, kad jungtinių tautų forumai nesugeba pakankamai greitai veikti žmogaus teisų taryba ir praeitėje buvo daug už tai kritikuojama ir dabar susilaukia nemažai kritikos dėl to, kad ji nelabai prisideda prie to, kad būtų keičiama žmogus teisų padėtis pasaulyje. Norėčiau papasakoti Jums apie Izraelio ambasadoriaus pastabas, nes jis labai kritikavo žmogaus teisų tarybą ir jis teigia, kad, kad tam tikros šalių grupės visuomet turi savo politinę darbo tvarkę. Tačiau vyksta reforma ir bendrosios periodinės ataskaitos dabar rengimos gerai. Atėjo Juose yra atsižvelgiama padaryta pažanga. Ir be to jos yra labai konkrečios ir jos yra išdė, išdėstomos, išdėstomi konkretos faktai, o ne politiniai prioritetai. Viena iš nevyriausybinio organizacijų, kuri uh, turi savo nuolatinę atstovybę jungtinėje jungtinėse tautose, taip pat su mumis bendravo. Tai buvo įdomus susitikimas. Mes be abejo daug dėmesio skiriame e, pokyčiams arabų pasaulio šalise. Kalbėjome apie tai, kad e, reikia geriau rūpinti žmogaus teisėmis, o ne ideologiniais dalykais. Džiugiuosi, kad mums e, pavyko susitikti su aukščiausiaja įgaliotinė, su ponia Pilai. Ir mes kalbėjome apie Europos Sąjungos uh, įnašą į aukščiausios, e, aukščiausios e, žmogaus teisų komisaro biuro veiklą. Ir ji mums paaiškino, kad, kad jos biuras dabar suaktyvino veiklą arabų pasaulio šalise, tačiau tam, kad jie galėtų tęsti darbą, jiems reikės papildomų išteklių. ES skiria 4 milijonus eurų. eurų aukščiausio žmogus teisų komisaro biurui ir tai yra gera investicija, nes e, šis biuras dirba labai gerai. Jei pažvelgsite tai, kaip dirba įvairūs ES e, padaliniai ir įvairios tarnybos, pamatysite, kad mes labai dažnai remiamės vyriausio žmogus teisų komisaro biuro atliktais tyrimais ir skaičiavimais. Mes kalbėjome ir ypatingus įgaliotinius, su jais bendravome. Pone Pilai mums papasakojo, kad kai pranešėjai rengia ataskaitas, kartais kai kurios, kai kurių šalių delegacijos daro spaudimą tam, kad e, jų šalis būtų kuo mažiau kritikuojamos. Taip pat kalbėjome apie Šrilankos rezoliuciją, Šrilankai skirtą rezoliuciją. Vyko daug dvišalių e, susitikimų, daugia šalių susitikimų ir per juos buvo daug kalbama apie padėtį Šrilanko ir apie rezoliuciją skirtą Šrilankai. Šrilankos delegacija buvo labai gausi Joje buvo daugiau nei 60 žmonių ir jiems atrodo, kad e, rezoliucijos klausimas buvo e, labai svarbus, jis buvo susijęs su jų prestižu, ar sugebės jie palengti žmogus teisų e, tarybą savo pusin ar ne. Šrilanko žmogaus teisų gynėjai susilaukia daug grasinimų. Nesvarbu, ar jie dirba Ženevoje, ar jie dirba Šrilankoje. Ir tas spaudimas buvo toks e, didelis, kad e, vyriausiųjų komisarų žmogaus teisų klausimas netgi viešai e, sesijos metu paprašė, kad būtų nutrauktas šis spaudimas. Jungtinė Europos Sąjungos delegacija buvo pasiruošusi padėti Šrilankos žmogaus teisų gynėjams, kadangi buvo aišku, kad jiems sugrįžti savo šaliai bus labai sunku, kad jų lauks tenai represijos ir persekiojimas. Bet to kalbėjome apie padėtį vakarų Saharoje. Šis klausimas svarstamas jau ilgą laiką, arba galima sakyti, kad nėra svarstamas kaip tik. Bet žmogaus teisės situacija vakarų Saharoje mums rūpi. Vyriausiai galiotinė paragino ES ir ES parlamentą ir toliau remti jungtinės tautas ir e, turėti aiškę darbo tvarkę žmogaus teisų klausimais bei aktyviau dirbti, ypač e, e, vietoje, tai, tai yra tose šalyse, kur yra pažinėjama žmogaus teisės. Taip pat galėčiau pažymėti, kad e, žmogus teisų taryba dabar dirba, dirba turėdama aiškesnę strategiją atviresnė strategija. Mes susipažinome su tarybos atliktų vertinimų ir sužinome, kad, kad ES taip pat vertinama yra kaip atvi, labai atvirai veikianti organizacija, kuri rūpinasi ne tik žmogus teisėmis, bet ir socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis visame pasaulyje. Džiaugiuosi, kad mes galėjome įdomiai ir konstruktyviai aptarti teminės rezoliucijas. Tačiau kartu galiu pažymėti, kad atskiroms šalims skirtas rezoliucijas renkti yra labai sunku. Darybos dažnai yra labai sudėtingos. Tačiau tokias rezoliucijas rengti yra labai svarbu, kadangi žmogaus teisų taryba yra praktiškai vienintelė organizacija, kurioje mes galėtume e, apžvelgti labai išsamei žmogaus teisų padėtį konkrečioje šalyje. Ir todėl mums reikia ir e, atskiram šalims skirtų rezoliucijų, ir teminių rezoliucijų. Taip pat nemažai bendravome su regioninių organizacijų atstovais ir kalbėjome apie tai, kad ES rūpi taip pat ir tam, tam tikrų visuomenės grupių teisės, pavyzdžiui, LGBTI žmonių teisės. Ir uh, ne visi supranta mūsų susirūpinimą šiomis teisėmis. Pavyzdžiui, Afrikos šalių e, atstovai teigia, kad akivaizdu buvo, kad šis klausimas buvo įtrauktas į žmogus teisų tarybos darbo tvarkę e, Europos šalių prašymų. Ir jiems atrodo, kad tai nebuvo reikalinga. Diskusija buvo e, labai aistringa Manau, kad svarbu yra išaiškinti, kad e, LGBTI asmenų teisės taip pat yra žmogaus teisės, nes žmogaus seksualumas, jo e, lytinė orientacija taip pat yra ir jo e, tapatybės dalis. Tačiau buvo susitita su daugybė įvairių, su tokiu labai. Uh, tradicinių pasipriešinimų, kuris yra pagrystas paprastai Afrikos šalių kultūrinėmis ir istorinėmis nuostatomis. Dabar perėsiu prie žmogaus teisų tarybos sesijos rezultatų. Galiausiai buvo patvirtinta rezoliucija dėl Šrilankos Europos Sąjunga jai pritarė. Tačiau ši rezoliucija yra labai silpna, sakyčiau netgi, kad ji yra minimalistinė. Tačiau manau, kad vis tiek yra svarbu tai, kad e, pripažįstama, jog reikia, kad karo nusikaltimai būtų ištirti nepriklausomų tyriejų. Be to šioje rezoliucijoje taip pat keliami yra nebaudžiamumo ir nepakankamos atskaitomybės klausimai. Po birželio mėnesios e, tarybos sesijos e, bus nagrinėjama Šrilankos bendrojo periodinė ataskaita. Ir aš manau, kad gal mes uh, galėtume sugrįžti prie Šrilangos klausimo po to, kai bus apsvarstyta jos bendroji periodinė ataskaita ir tai gal galėtume padaryti rūdienį. Gal ponas Tuermanas galėtų išsamiau apie tai, galėtų išsamiau papasakoti apie pareiškimą dėl Eritrėjos. Pareiškimas buvo padarytas pirmą kartą ir e, mes tuo labai džiaugiamės. mūsų komitetas buvo surengęs klausimus šiuo dėl Eritrėjos. Ir mes dar taip pat nepamiršime padėties Eritrėjoje. Ir dar vienas dalykas - Birma. Buvo patvirtinta rezoliucija dėl Birmos, kuri taip pat buvo gan silpna. Ypatingo įgaliotinio Birmoje mandatas buvo pratestas Ir e, mes tikimės, kad padėtis Birmoje taip pat keisis į geresnį pusę. Tai tiek aš galėčiau papasakoti apie žmogus es tarybos sesiją. Dar pažvelgsiu į savo užrašus, gal dar ką nors prisiminsiu. Na, gal tiek. Ir dabar taip pat norėčiau suteikti žodį poniai Adrikiniai, kai jie tik tai atvyks. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Toerman, tam, kad jis pateiktų savo žmogaus teisų tarybos 11 sesijos vertinimą. Prašau. Thank you so much. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už šią galimybę pasinaudoti jūsų kvietimu ir pakalbėti apie mūsų forumo darbą. Ir taip pat, žinoma, apie žmogaus teisų tarybos sesiją. Dar norėčiau šiek tiek paaiškinti, kokiegi yra e, žmogaus teisų darbo grupės dėl žmogaus teisų e, rolė. Iš tikrųjų, mes siekiame anksti gerai pasirengti tam, kad galėtume uh, anksti užmėgsti dialogą su kitais, prieš užbaigiant mūsų pozicijas, kuriant koalicijas ir taip toliau. Taip pat manome, kad per pastaruosius keliarius metus mes jau mėginame patobulinti savo darbą, bendradarbiaudami su žmogaus teisų taryba, tam, kad galėtume dirbti geriau, išsameu, kad galėtume užtikrinti, kad žmogaus teisų tarybos veikla nebūtų izoliuotas renginys vykstantis Ženevoje, kad jis apimtų ir kitas politikos rytis. Ir mes siekime užtikrinti, kad būtų anksti pasirengta tam, kad ES prioritetai Ženevoje pilnai atspindėtų bendrasis ES strategijas trečiųjų šalių atžvilgių. Ir kita vertus taip pat tam, kad Bruselio lygių geriau suprastume, kaip galėtume pasinaudoti priemonėmis egzistuojančiomis žmogaus teisų taryboje. Taip pat mes manome, kad per pastaruosius keliarius metus buvo padaryta e, didelė pažanga tam, kad žmogaus teisų taryba geriau gyvendintų savo mandatą ir kad galėtų geriau spręsti netidėliotinas situacijas, kaip kad tai e, sakė ir Kofis Ananas, kuomet buvo įsteigta ši taryba. Taigi iš tikrųjų vyksta E, darbas, e, ankstyvas rengimasis e, žmogaus teisų tarybai Ženevoje. Ir patrais, pa, praėjusiais metais buvo pradėta rengtis labai anksti ir ES buvo gerai pasirengusi sesijai. Galėčiau apie tai pakalbėti išsameu vėliau. Kalbant apie sesijos įvertinimą, mes visiškai sutiktume su jūsų padarytų įvertinimu, uh, būtent sesija e, pasiekė didelės sėkmės, galima teikti, kad netgi tai buvo geriausiai pavykusi sesija, e, kaip, taip pat kalbant ir apie kai kurias svarbes e, temas, kalbant apie balsavimą ir koalicijas, kurios susidarė dėl tam tikrų konkrečių šalių padėčių, galėčiau pasakyti, kad mums pavyko geriau sutelkti įvairias šalis tam, kad galėtume pasiekti tam tikras grupės, kad galėtume geriau spręsti netidėliotinas situacijas ir pagerinti sprendimų priėmimo procesą. Iš tikrųjų, tai yra labai politizuota institucija, kadangi reikia aptarti labai jautrius klausimus, kalbant apie konkrečią šalis. Ir taip pat vis dar yra tam tikrų nerimą keliančių aspektų įvairiose šalyse, kurias mes turime glaužiai stebėti ir nedidėliotinai spręsti. Dabar kalbant konkrečiau, jūs jau minėjote kai ką, Pavyzdžiui, kaip ES veikia. Iš tikrųjų, ES paskelbė penkias rezoliucijas ir e, visos jos pasiekė gerų rezultatų, galima net teikti pačių geriausių kada nors pasiektų rezultatų. Ir svarbiausias klausimas, žinoma, vienas iš darbo tvarkės prioritetų buvo Sirija. Jūs jau užsiminėte apie tai vyko diskusijos sesijos darbo pradžioje. Taip pat buvo patvirtinta 831 rezoliucija. Taip pat pagal ketvirtąjį darbo tvarkės punktą buvo išplėstas komisijos mandatas ir buvo paskelbtas labai griežtas dokumentas dėl to, jog reikėtų spręsti pasibaisėtiną žmogaus teisų padėtį Sirijoje ir užtikrinti e, padėties gerėjimą šalyje. Taigi ES labai glaudžiai bendradarbiavo ne tik su bendraminčiais, su tokiamis šalimis kaip JAV, tačiau taip pat ir su daugeliu kitų šalių. Iš 47 šalių 41 šalis balsavo už rezoliuciją. Tai yra tikrai labai svarbus pasiekimas Ir tai įrodo, kaip toli mes nuėjome spręsdami tokią situaciją. Jūs minėjote Birmą, Mianmarą. Šis klausimas taip pat buvo svarbus. Jis parodė, kaip reikėtų užtikrinti testinumą tarp to, ką mes veikiame Briuselėje ir kas vyksta Ženevoje. Žinoma, mes glaudžiai bendradarbiavome su geografiškai artimais kolegomis. Ponas Kuperis taip pat ten dalyvavo, rengėsi aukštojo žmogaus teisų atstovo vizitui į Birmą, Mienmarą. Taigi siekiama, kad žmogaus teisų taryba gerai renksusi e, tokiems įvykiams. Ir taip pat mes glaudžiai bendradarbiaujame su ASEAN šalimis. Kitas dalykas e, yra tiesioginis bendradarbiavimas su pačia konkrečia šalimi. Mes pasiekėme, kad būtų skirtas naujas mandatas specialiajam atstovui dėl Birmos Mienmaro pagal ketvirtąjį straipsnį, ketvirtąjį punktą. Konkreti šalis e, iš tikrųjų tam prieštaravo, nors anksčiau jie labai gerai bendradarbiavimo. Ir dabar mums pavyko pasiekti teigiamų poslinkių. Jūs taip pat minėjote rezoliuciją kartu su Japonija. Iš tikrųjų buvo įdomu, kad pirmą kartą nebuvo prašoma balsavimo, rezoliucija buvo patvirtinta konsensuso būdu. Ir manome, kad e, Korejos liaudės Respublika e, paprašė, kad sąjungininkai neprašytų balsavimo. Europos Sąjunga e, e, taip pat pritarė klausimams dėl Šrilankos, jūs taip pat tai minėjote. Mes manome, kad e, svarbu buvo tai, jog buvo patvirtinta rezoliucija dėl Šrilankos, buvo pasimokyta iš praeities pamokų, kurias įgijome tankinimo komitete. ES tvirtai rėmė JAV pastangas, ypač kalbant apie lobistinę veiklą trečiosiuose šalyse, bei demaršus. Kitas dalykas kuris taip pat yra svarbus, yra tai, kad Indija pritarė rezoliucijai dėl Šrilankos. Taip pat, tuo pat metu jūs minėjote, jog e, kyla didelis susirūpinimas dėl e, pavojaus kylančio žmogaus teisų gynėjams Šrilankoje. Ir jūs taip pat minėjote, kad žmogaus teisų tarybos pirmininkas ir ES atitinkamos tarnybos taip pat stebi atidžiai padėtį. E, kitas pranešimas buvo paskaptas dėl padėties Irane. Ten ir toliau tęsiasi žmogaus teisų krizė. Švedija vadovavo šalių grupiai, kuri paskelbė rezoliuciją ir pavyko pratesti mandatą dėl specialiojo žmogaus teisų atstovo Irane. Dar keletas šalių, jūs minėjote Eritrėje, buvo paskelbtas bendras pranešimas ir čia svarbiausias klausimas būtų ne tai, kaip tęsiasi šis klausimas, dar toliau vyksta diskusijos dėl šios konkrečios šalies padėties. Ir rezoliucija galėtų būti paskapta kitos sesijos metu, birželio mėnesį. Taigi mes pritarėme jūsų pateiktam vertinimui. Jūs taip pat teigiate, jog buvo pasiekta e, pažanga dėl LGBT teisių. E, tai yra didelis iššūkis ir dabar mums svarbu pasinaudoti mūsų pasiekimais ir toliau dirbti ateityje. Kai kurioms šalims tai yra svarbi problema pavyzdžiui, kai kurioms Afrikos šalims, e, jos netgi išėjo iš posėdžio, kuomet buvo svarstamas šis klausimas. E, diskusija dėl LGBT teisių daro tam tikrą žalą kitoms aptariamoms temoms. Taigi, rezoliucijoje dėl vaiko teisių ir kitose rezoliucijose, kuriams vadovavo Egiptas, buvo siekiama uh, išvengti bet kokių užuominų į lytį, į lyčių lygybę. Ir tai vis dar išlieka svarbiamis problemomis, kurias mes turime spręsti, bendradarbiaudami su šalimis tokiamis kaip Afrika. Kalbant apie kitus teminius klausimus, ES pateikė iniciatyvą dėl tikėjimo laisvės, rezoliucijai buvo pritarta plačių konsensusų Taip pat e, Zobė organizacija dėl islamo e, taip pat prisidėjo. Labai svarbu, kad praėjusiais metais pasiekta tendencija e, siekiant konsensuso dėl religijų gerbimo. Ir dabar mes siekiame spręsti šios klausimus konsensuso vardan. Matome, kad visgi pastaraisiais metais parama tokioms rezoliucijoms mažėja. Taigi tokios buvo mano pagrindinės pastabos, kurias e, norėjau išreikšti. Taip pat norėčiau pastebėti bendresnį dalyką. Labai svarbu tai, kas vyksta parlamente, derinti šios dalykus su žmogaus teisų tarybos sesijomis Ženevoje. Labai svarbios jūsų tvirtinamos rezoliucijos, jūsų vizitai. Tai didžiulės svarbos dalykai, kadangi mums būtina dėti kolektyvinės pastangas ir tikimės, kad šis bendradarbiavimas ir toliau tęsis. Tai yra metų trukmės projektas ir kita sesija jau bus rengiama netrukus. Dėkoju, ponė Tormanai. Ar būtų norinčių pasisakyti iš Europos išorės veiksmų tarnybos. So, um, I would like to... Norėčiau, panas Tarmanai, pasakyti Jums, kad vakar mes kalbėjome apie Siriją ir panas Nagali uh, lankėsi pas mus, jis e, atstovavo jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisų komisarų biurą, kaip jūs sakėte, tokie vizitai ar visas mūsų darbas neturėtų apsiriboti tokiais vienkartiniais vizitais. Vis dėlto mums buvo labai naudingas mūsų svečio pranešimas, svarbu buvo išgirsti kokios misijos, kokios užduotis buvo įgyvendinamos. Gal jūs turėtumėte pastabų? Mane nustebino tai, kad Izraelio vyriausybė pasitraukė iš tarybos. Taip supratau, kalbėdama su Izraelio ambasadoriumi, kad jis labai neigiamai nusiteikęs apskritai diskusijų Ženevoje požiūrį ir mes ne tik negalime kalbėti apie rezoliucijas, bet apskritai pati atmosfera yra labai priešiška. Tai kaip Jūs vertinate tokią situaciją, kai Izraelis atsisako dalyvauti? Ir dar klausimas dėl Birmos Mienmaro. ES nusprendė panaikinti visas sankcijas išskyrus ginklų embargo. Uh, ir prisimti mm, įsipareigojimai stebėti situaciją per metus. Bet aš manau, kad labai sunku po metų bus spręsti, kiek sėkmingos šios reformos, šie pakeitimai. Taigi, ar jūs turite kažkokį konkretų planą veiksmų, nes dabar žmogaus teisų taryba, ko gero aiškiai suvokia, koks yra jos vaidmuo, tačiau ji, ko gero, nėra nepriklausoma. Ir jeigu pagalvosime apie vykstančias diskusijas dėl biudžeto, tai visi šie dalykai mums svarbus ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū. Taigi padėtis okupuotose Palestinos teritorijose, tai aišku, ES visada buvo aktualus klausimas, ko gero, Tai yra vienintelis e, klausimas, kuris atskirai įtrauktas e, kaip atskiras e, darbo tvarkės punktas, septintas punktas. Visi kiti su kitomis šalimis susiję klausimai įtraukti į ketvirtą arba dešimtą darbo tvarkės punktus. Pavyzdžiui, dėl Birmos ir Mianmaro buvo kalbama, ar reikėtų šios šalies klausimą įtraukti į ketvirtą ar dešimtą punktą. Tačiau prie to netrukus grįšiu. Kai buvo e, vykdomas žmogaus teisų tarybos peržiūra, pernai buvo stengiamasi normalizuoti padėtį okupuotose palestinės teritorijose. Šis klausimas vėlgi buvo traktuojamas kaip atskiros šalies klausimas. Taigi Izraelis mano, kad šis klausimas galbūt yra per dažnai svarstamas kaip atskiras klausimas. Tačiau ir toliau šis darbotvarkės punktas išliks ir tai būtent Sudaro įspūdį Izraeliu ir kitoms šalims, kad e, per daug dėmesio skiriama šiam punktui ir per daug rezoliucijų skiriama šiam klausimui. O ES, aišku, svarbu, kad e, jos pozicija būtų labai aiškiai išdėstama. Ir aišku, šioje sesijoje labiausiai kontroversiškas klausimas buvo dėl pasiūlymo surenkti tokia informacijos rinkimo misija, e, kuri rinktų informaciją apie Izraelio gyvenvietės Palestinoje. Na ir pirmą kartą mūsų pozicija nebuvo vieninga šiuo klausimu, kai tuo tarpu anksčiau dėl visų kitų rezoliucijų mūsų pozicija buvo vieninga. buvo išsakyta nuomonė, kad visi faktai susijęs su tokiamis gyvenvietėmis yra žinomi, yra aiškus, taigi tokios informacijos e, rinkimo misijos nereikia. Mes kol kas nežinome tiksliai, ką reiškia Izraelio pranešimas, kad jis pasitrauks iš žmogaus teisų tarybos. Izraelis e, nebuvo šios tarybos narys, stebėtojas. Tačiau, aišku, kalbant apie bendradarbiavimą ir paties mechanizmo veikimą, tai svarbu išsiaiškinti padėtį su Izraeliu ir vykdyti toliau diskusiją su Izraeliu apskritai. Izraelio nuomonė pats bendradarbiavimas su žmogaus teisų taryba ir visais nariais yra naudingas. Toliau dėl Birmos ir Mianmaro klausimų. Jūs minėjote, kad e, praeitą savaitę buvo priimtas sprendimas panaikinti sankcijas išskyrus ginklų embargą metams ir klausite, kaip e, bus vykdoma šio proceso stebėsena ir kaip vertinti, ar padėtis pagerės per tos metus, kaip susiję Briuselėje ir Ženevoje vykstantis procesai. Jūs minėjote mm, nacionalinės žmogaus teisų institucijas. Aišku, ES finansuos e, nacionalinį žmogaus teisų tarnybą Mienmare. Ir ES dabar steigia delegaciją Birmoje, Mienmare. Kai kurios ES valstybės narės turi ten savo ambasadas. Ir mes Ženevoje turėjome vieną svarbų tikslą, kad būtų pratestas e, žmogaus teisų ypatingojo pranešėjo mandatas, jo įgaliojimai. Ir kitais metais mes teiksime ataskaitę susijusią su politinių kalinių, etninių mažumų padėtimi. Mes e, manome, kad e, tokie vertinimai leis mums atlikti bendrą padėties vertinimą ir priimti sprendimus taryboje dėl tolesnių veiksmų, kaip mes toliau turėtume dalyvauti e, ir kaip spręsti šios šalies klausimus. Ačiū, dėkoju už jūsų pasisakymą dėl Izraelio. Ir dar aš turiu vieną klausimą. Jis buvo iškeltas, kai mes susitikome su nevyriausybinio organizacijų atstovus. Galbūt dar kol kas negalėtumėte atsakyti, bet šių organizacijų atstovai išreiškė susirūpinimą, kad ES keičia savo požiūrį į bendradarbiavimą su tomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios yra Ženevoje įsisteigusios. Galbūt reikėtų atsakyti į šiuos klausimus. Svarbu užtikrinti tinkamą logistiką, kad e, visų suinteresuotų organizacijų nariai galėtų būti Ženevoje vietoje ir sekti visus įvykius. Ir dar tikiuosi, kad e, kitą kartą ponės Aštan darbo atvarkė bus sudaryta taip, kad ji galės dalyvauti aukšto lygio susitikimuose. Suprantu, kad ji yra labai užsiemusi, tačiau manau, kad tai būtų svarbus paramos ženklas, jeigu jie asmeniškai galėtų tokiuose susitikimuose dalyvauti. Kągi, labai greitai stojomės į priekį, aptardami darbo atvarkės klausimus, norėčiau paklausti, ar būtų kitų Europos parlamento narių, kurie uh, e, užsima žmogaus teisų peržiūros klausimais. Taigi mes e, ką tik kalbėjome su ponu Engelbertu Toermanu, tarybos žmogaus teisų darbo grupės pirmininku. ir galbūt kitą mūsų diskusijos dalį taip pat galėtume pradėti nuo jūsų pasisakymo. Vakar aš dalyvavau tarybos darbo grupės sesijoje ir mes kalbėjomės apie naujausią informaciją, apie žmogaus teisų peržiūrą, kalbėjome apie veiksmų planą, bendrą deklaraciją ir ypatingai atstovą ir jo įgaliojimus. Ir taip pat kalbėjome apie žmogaus teisų tarybą. Apie žmogaus teisų tarybą kalbėjome ką tik. Dabar tai galbūt dabar galime visą dėmesį sutelkti į žmogaus teisų peržiūrą. Ir norėčiau paprašyti jūs pasidalinti su mumis savo mintimis apie tai, kaip vyksta diskusijos tarybos darbo grupėje. Again, thank you so much for this opportunity to, um, uh, for this exchange. Dėkuoju Jums už šią galimybę aptarti su Jumis e, tarybos darbo grupės žmogus teisų klausimais veiklą per pastaruosius e, mėnesius. Jūs jau, ponė pirmininkė, minėjote, kad Jūs vakar dalyvavote Kohomo posėdėje, kuriame buvo kalbama apie uh, informacinių technologijų strategijas ir apie žmogaus teisų tarybos e, pastarąją sesiją. Ir mes džiaugiamės, e, kad e, mūsų darbo grupės nariai dažnai su mumis bendrauja ir vakar netgi mes pakvietėme poną Kešmaną su mumis pabendrauti, jis rūpinasi Europos parlamente LGBTI asmenų teisėmis, nes mes manome, kad tai ir taip pat yra labai svarbi tema. Taigi, Kahomas džiaugiasi, kad mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europos parlamentu ir ypatingai su jūsų komitetu. Mes daug ką padarėme pastaruoju metu ir jūs jau minėjote, jog sesijos vyksta reguliariai ir mes negalime, negalime laukti kiekvienos kitos sesijos. Šiemet pirmą kartą mes stengiamės išvengti e, planavimo nuo vienos sesijos iki kitos. Taigi pirmą kartą šiemet mes pradėjome planavimo procesą jau lapkričio mėnesį. Ir todėl mes sugebėjome laiku, tai yra prie, dar uh, prieš e, žmogus teisų tarybos e, sesiją patvirtinti mūsų strateginį dokumentą, tam, kad būtų aišku, ką mes planuojame, kokie yra mūsų prioritetai. Taip mes tengiamės e, dirbti strategiškiau, turėti aiškesnę strategiją, ilgalaikę strategiją. Jūs taip pat paminėjote, kad vyriausioji komisarė taip pat pasiūlė, kad uh, taryba patvirtintų, e, kad savo išvadose taip pat paminėtų žmogaus teisų tarybos veiklą ir, ir kovo mėnesį taip ir buvo padaryta. Ir būtent dėl to vyriausioji galiotinė e, pati galėjo dalyvauti e, darbe. O Danijos ministras dalyvavo bendrojoje diskusijoje šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pasakyti porą žodžių apie tai, kas įvyko kovo mėnesį. Mes jau pradėjome diskusiją apie tai, kas vyks birželio mėnesį, tai yra kitoje tarybos sesijoje. Ir aš tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad pagrindiniai ES prioritetai yra užtikrinti, jog yra toliau stebima situacija, žmogus situacija Baltarusijoje Šis klausimas e, yra e, labai rūpi ir Europos parlamentui ir būtų labai įdomu sužinoti, kaip galima būtų mums sutelkti savo jėgas tam, kad mes pasinaudotume šiuo metu įgytų politinių pagreičių. Praeitą kartą mums buvo net sunku e, žmonėms aiškinti, kas vyksta Baltarusijoje, Ženevoje. Uh, Tačiau e, žinome, kad dabar vyriausioji komisarė ketina paskelbti ataskaitą apie padėtį Baltarusijoje ir tai be abejo mums padės. Norim taip pat pažymėti, kad mums visiškai nesiseka bendradarbiauti su Baltarusija. Ir šiuo metu mūsų tikslas buvo užtikrinti, kad būtų uh, sukurta specialio įgaliotinio žmogus teisų klausimais Baltarusijoje pareigybė. Mes apie tai pranešėme savo atstovybėje Ženevoje. Uh, ir padėjome jų diskusiją su šiosiomis šalimis tam, kad jos mus paremtų ir taip pat jau pradėjome daryti tam tikrą spaudimą. Dar vienas svarbus klausimas, kuris bus aptariamas birželio sesijoje, yra teminis. Tai yra, mes norime, kad būtų toliau stebima, kaip prarūpinamis LGBTI asmenų teisėmis. Šitą mums labai rūpi ir mes norime kartu su Pietų Afrika ir jos vadovais pasiekti pažangos. Bet to mums atrodo, kad e, mes be abejo galime apibriežti savo prioritetus, tačiau kartu Kohomui yra svarbu parengti poziciją ES, ES poziciją sudėtingais, jautriais klausimais tam, kad mums nereikėtų nulatos gintis e, e, per posėdžius. Todėl mes nusprendėme, kad tam tikrais klausimais mums reikėtų iš tikrųjų išsamei pasvarstyti apie tai, kokia turėtų būti mūsų pozicija, tam, kad mes galėtume aktyviau veikti Ženevoje, kai mūsų šie klausimai bus svarstomi. Šiame kontekste norėčiau paminėti mūsų darbą e, dėl privačių saugumo bendrovių Ženevoje šiuo metu kalbama apie tai, jog būtina reglamentuoti šį klausimą. ES tam nepritarė, tačiau mes manome, kad mes galėtume parengti alternatyvų pasiūlymą, kuris padėtų spręsti e, šią problemą. Be to, būtų e, gerai nepamiršti, kad Montrealėje Monrealėje ES šalės e, visos e, pasirašė vieną dokumentą ir būtų gerai, kad ES šalės to nepamirštų. Ir e, būtų svarbu mums parengti bendrą poziciją dėl privačių karinių ir saugumo bendrovių. Be to mes šiuo metu Taip pat rengimės ir e, klausimams vystimosi srityje, e, rasizmo e, srityje ir kai kuriuose kitose srityse. Nereikėtų pamiršti ir to, kad kai vyks Ženevoje žmogaus teisų tarybos posėdis, dar didesnis posėdis prasidės New York'e, jame bus kalbama apie moterų teisės. Uh, Ir ta, šį klausimą reikėtų išsamei aptarti, kadangi tai yra labai svarb, svarbus formos žmogus te, e, moterų teisų klausimais. Ir pirmą kartą mes bendarbiavome su Teisingumo e, generaliniu direktoratu ir Kohomas parengė, rengė šio, rengia šiuo metu bendrą ES poziciją tam, kad mes geriau pasiruoštume diskusijoms ir tam, kad mes taip pat paskatintume ES e, šalis elgtis vieningai, nes e, mes prisiminame, kad ne kartą praeitėje ES negalėjo kalbėti vienu balsu tam tikrais klausimais. Galėčiau pakomentuoti šį klausimą vėliau. Bet, bet kuriuo atveju šiemet mes norėtume padaryti viską, kad ES būtų kuo, geria, kuo geriau pas, e, pasiruošusi E, diskusijoms ir mes manome, kad e, bus svarstami sudėtingi e, klausimai, tai ir, pažiūrėjau, bus ir lyties savokos apibrėžimas ir smurto prieš moteris klausim, klausimas. Praeitais metais komisija sakė, kad smurto prieš moteris, smurtas prieš moteris bus labai svarbus prioritetinis klausimas, taigi mes norime kuo geriau pasiruošti šioms diskusijoms. Toliau jūs minėjote kitus labai svarbius prioritetus e, Kohomo darbe, tai yra žmogaus teisų strategijos. Daug dirbama yra šią kryptimį. Ir kaip ir paaiškino vyriausių galiotinė savo pareiškime plenarinėme posėdėje praeitą savaitę, taryba šiuo metu rengia tris, trijų dokumentų paketą, reaguodama į bendrą pareiškimą, kuris buvo paskelbtas gruodžio mėnesį, taip pat į politinius, kai kurios politinius pareiškimus ir į veiksmų planą. Jau pirmieji dokumentai buvo pateikti tarybai darbo dokumentą parinkti tarybai ir vyriausiai galiotinė labai aiškiai pasakė, kad reikėtina bendradarbiauti su Europos parlamentu ir kad Europos parlamento nariams bus teikiama reguliari informacija. Kohomas taip pat dalyvauja rengiant šį paketą Šią savaitę vyko Kohomo e, darbo posėdis ir mes e, išsamei nagrinėjame visų trijų dokumentų e, tekstus ir ketiname ir toliau tęsti šį darbą per kelias kitas savaitės ir jums pagėdaujant galėtume šį klausimą aptarti ir išsameu. Dar viena, vienas mūsų viena, viena mūsų veiklos rytis, tai yra demokratijos ir žmogus teisų įtvirtinimas. 2006 metais e, reglamentas svarstė Kodefas, o šiemet e, Kohomas vadovaus šiam darbui. Kohomas pirmą kartą dalyvaus bendro sprendimo procedūroje, e, kurioje dalyvauja taryba ir parlamentas ir tai be abejo nebus lengva. Be to, Kohomas nagrinėja įvairias gairias, dalyvauja dialoguose ir konsultacijose remiame demokratijos atvirtinimą, vyko nemažai įdomių posėdžių. Kalbame ir apie bendrovį socialinę atsakomybę ir apie ES gairės, veiklos gairės žmogaus teisų srityje. Be to, Kohomas taip pat rengia ir nacionalinės žmogaus teisės strategijas praeitais metais tikriausiai galiotinė komisija pareiškė, praeitais metais padarė pareiškimą, kad būtina yra geriau apibriežti mūsų veiksmų žmogaus teisų srityje trečiose šalise, apibrėžiant, kaip konkrečiai galėtų veikti ES atstovybės. Jau yra pateikta 120 nacionalinių strategijų 80 iš jų e, Kohomas jau išnagrinėjo e, posėdžiuose, kuriuose taip pat dalyvavo nacionalinės geografinės grupės. Ir šios vietinės žmogus teisų strategijos e, be abejo padidina mūsų atstovybių ir tarnybų, tarnybų darbą trečiose šalise, Ir mes žinome, kad, kad ES atstovybėse, e, kai kuriuose atstovybėse buvo net sukurt, sukurtas atskiras padalinys, kuris rūpinasi tik tai žmogaus teisėmis. Ir taryba bendradarbiauja su EIVT, e, e rengdama šias nacionalinės strategijas. Tai yra labai svarbu, kadangi mums reikia tarybos patirties, kur yra skupta geografinis darbo grupės ir tai taip pat reikia ir sužinoti apie tai, kas vyksta vietoje. Kohomas taip pat e, yra surengęs bendrus susitikimus su Kodifu tam, kad būtų išnagrinėta, kaip yra siekiama įtvirtinti žmogaus teisų klausimus, gyvendinant e, pokyčių darbo tvarkę. Ir taip pat galvojame apie taip, kaip galima būtų įgyveninti mūsų gairias dėl e, vaiko teisų nusikliau. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš atsakysiu visus jūsų klausimus. Be abejo, viską, ką jūs varstote, vienai per kitaip veikia kohomo darbą, padidina mūsų darbo krūvį. Kiekvienais metais, kiek, kiek, Kiekvieną mėnesį vyksta reguliarūs susitikimai su įvairių sostinių atstovais, jų darbo tvarkės būna labai įtemptos ir, pavyzdžiui, pastarasis toks pastrėmėnis įvykęs susitikimas vyko dvi su pusė dienos. Ir paprastai tokiuose susitikimuose dalyvauja delegacijų, e, tai yra suvybių atstovai. Taigi mes džiaugiamės, kad kohomas egzistuoja ir matome, kad e, mūsų veikla yra remiama. So, uh, thank you, Mr. Toyerman. Um... Ačiū, ponia Toyermanai. Turiu keletą klausimų jums. Pirmiausia, dėl žmogaus teisų ataskaitos. Manau, jog labai gerai tai, kad yra vietos šalių žmogaus teisų strategijos, kurios yra rengiamas. Manau, jog tai prideda vertės mūsų darbui. Galbūt būtų europarlamentarų, kurie domėtųsi tuo, jog būtų galima nuvykti į tas šalis. Kiek žinau, nėra šiuo metu rengiamos tokios rimtos strategijos mūsų institucijoje. Uh, O mums reikėtų tai daryti. Keista, kad turime skirti savo darbo laiką ir energiją, siekdami sužinoti, su kogi visą tai yra susiję. Taigi vyksta diskusijos ir tokią padėtį galėtume pakeisti tie parlamentarai, kurie domisi atitinkamomis žmogaus teisų strategijomis. Galbūt mes dėl to, kad rengiamės ten vykti arba rengiame rezoliuciją, galėtume tikrai aptarti šios klausimus, kadangi tai mums tikrai pagelbėtų. Antra, jūs sakėte, jog rengėtės birželio mėnesio sesijai, kurios tema bus kova su rasizmu. Kiek žinau, jį veiks Durbane ir, žinoma, Tai yra susijęs su tuo, jog padaugėjo smurto susijusio su rasizmu. Ir tai nėra mūsų komiteto tema, tačiau praeitie dėja atskiros valstybės narės ES skirtingai traktavo tai, kaip reikėtų gyvendinti Durbano 2 rekomendacijas. Galbūt galėtumėte mums pasakyti, ar padėtis gerėja, ar ES jau gali kalbėti vienu balsu. Ir manau, jog netiesiogai tai taip pat turi e, ryšį ir su ES užsienio santykiais, kadangi ES taip pat yra pažeidinėjamos žmogaus teisės ir dėl to mūsų patikimumas išorėje nestiprėja džiaugiuosi tuo, kad komisijos narys Piebaksas ir baronienė Ašton pasirašė bendrą susitarimą, su jungtinėmis tautomis dėl moterų. Manau, jog būtų labai gerai remti jungtinių tautų pastangas siekiant gerinti moterų teisės ir padėti visame pasaulyje. Kaip sakėte, manote, jūs 2013 metais paskelbėte prioritetinę temą kovą su smurtu prieš moteris. Ir mes galbūt taip pat galėtume prisidėti čia. Jūs kalbėjote apie Monrealio dokumentą ir mes planuojame keistis nuomonėmis jau birželio arba liepos mėnesį šiomis temomis ir pasižiūrėsime, kaip parlamente galėsime remti šį procesą. Gal galėtumėte dabar paskalbėti apie šios klausimus? Ačiū. Pirmas klausimas buvo dėl šalių vietos strategijų. Mes tai neformaliai aptarėme vakar po pietų. Mes susidurėme su dilema dėl konfidencialaus tokių šalių strategijų pobūdžio. Šių šalių konfidencialumas yra būtinas, tam, kad būtų galima sąžininkai vertinti šalių bank. Tai nėra dokumentas, kuris būtų skelbiamas viešai pačiai, plačiai visuomeniai. Tačiau e, tikrai yra suvokiama, kad šie dokumentai turėtų išlikti konfidencialūs, kaip kad jie tokie ir yra, tačiau kita vertus reikėtų e, taip pat e, skelbti ir rezoliucijas, pavyzdžiui, iš parlamento pusės pavyzdžiui, vyksta diskusijos e, apskritai dėl prieigos prie dokumentų, taip pat ir kohom darbo grupėje būtina politinė atskaitomybė. E, vyksta tokios diskusijos bendrųjų reikalų komitete. Tai yra suprantama, tačiau kohom delegatai taip pat supranta ir tai, kad būtina rasti būdus, kaip reikėtų bendradarbiauti su parlamentu, o kita vertus, e, kaip kontaktuoti su pilietinės visuomenės organizacijomis NVO. Šiuo metu tai apsarinėjame ir, žinoma, tai reikėtų vystyti ir toliau. Ir tai nėra vien tik tai su kohom susijęs klausimas, jis yra daug platesnis. Toliau, kalbant apie rasizmą, žinoma, ši tema yra labai svarbi. Per pastarosius kelius metus mes uh, galbūt šiek tiek esame įvaryti į kampą šioje srityje, labai sunku kalbėti vienu balsu šią temą. Jeigu pasižiūrėtume į tą darbą, kurį vykdo komisija, pagrindinių teisių agentūra, matytume, kad yra įvairiausių reglamentų šioje srityje, įvairiausių teisės aktų ES valstybėse narėse, tačiau mes turėtume vadovauti kovoje prieš rasizmą. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Taigi svarbu pasižiūrėti, kaip mes e, galėtume padiskutuoti dėl to, kaip pozicionuojame save šiame procese, diskusijose su jungtinėmis tautomis šią temą. Kita vertus, taip pat reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su komisija, su Teisingumo generaliniu direktoratu ir kitais, tam, kad galėtume spręsti e, tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, kalbant taip pat ir apie teisės aktus šioje srityje. Taigi vyksta darbas šiuose srityse, kurias jūs minėjote, ir mes spręsime visus šios klausimus, tikimės, jog būsime jau pasirengę iki vasaros ir galėsime e, suderinti bendrą poziciją. Kalbant apie jungtinių tautų vaidmens e, moterų atžvilgių, Taip, tai yra labai stiprus ramstis Junktinių tautų sekretorijate, sprendžiame už moterų teisės, kalbant apie CSV. Taip, būtina skirti didesnį dėmesį strateginiam planavimui ir, kaip jau jūs minėjote, praėjusį kartą nebuvo sudarta dėl plačių išvadų dėl moterų teisių, taigi kitais metais tai bus platesnė tema. E, mums prieš akis yra didelis iššūkis ir mes priėmė išvados, kad turime kruopščiai renktis tam, kad galėtume parengti, pasirengti Pekino deklaracijai, e, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir susijusiuose srityse. Taigi būtina būti daug geriau pasirengusiems tam, kad mes konkrečiai žinotume savo pozicijas, tam, kad galėtume sudaryti dėrybinės pozicijas. Ir tikiu, kad tai tikrai bus naudinga. Ir Europos parlamentas skiria ypatingą dėmesį šiam procesui. Kalbant apie privačias karinio saugumo kompanijas, taip, tai būtų gerai, kadangi balandžio mėnesį turėjo vykti darbo grupės susitikimas dėl karinio saugumo privačių kompanijų, tačiau jos e, susitikimas buvo atidėtas į rūpjūtį. Taigi tie galiu, galiu pasakyti, ačiū. Dėkuoju, ponė Tormanai. Manau, kad galėčiau taip pat pranešti e, apie vakar vykusi kohom posėdį, o vėliau jūs, ponė Tormanai, taip pat galėsite pakomentuoti mano pasisakymą. Taigi, kaip jau sakiau anksčiau, tai yra susiję su e, specialiojo įgaliotinio žmogaus teisų klausimais paskirimu. Taigi, čia jau yra kitas mūsų darbo tvarkės punktas. E, veiksmų plano projektas ir deklaracija visi kohom atstovai, kurie pasisakė posėdžio metu, pritarė ir džiaugiasi tuo, kad pagaliau jau atsidūrėme tokiame etape, kuomet turime tris elementus, kuriuos galime sukonkretinti ir visi tie trys punktai buvo patvirtinti birželio mėnesį. Bus patvirtinti birželio mėnesį ir tikrai nebūtų toleruojama dar nukelti šį galutinį terminą. Taip pat išorės veiksmų tarnyba pritarė tam, kad šis terminas jau yra galutinai nustatytas, jis nebebus atidėliojamas. Uh, Taigi turėsime imtis greitos procedūros, kad galėtume galiausiai parengti ataskaitą dėl specialiojo galiotinio žmogaus teisų klausimais ir iki birželio mėnesio jau būsime pasirengę savo įnašui. Na, nežinau, kaip pasakyti angliškai, bet e, esu įsitikinusi, kad išorės veiksmų tarnyba tikrai remia mūsų darbą ir išreiškia tokius ketinimus. Galėtume pasižiūrėti į atskirą veiksmų planą. Tikrai buvo didelis sutarimas dėl to, kaip jis turėtų atrodyti vakar vykusiuose diskusijuose. Aš aiškiai pabrėžiau tai, kad bendroji deklaracija dėl žmogaus teisų turėtų būti sveikintina, tačiau visas procesas turėtų vykti nekritikuojant to, kad iš tikrųjų išorės veiksmų tarnyba turi e, būti įsitraukusi į šį procesą. Parlamente vykusiuose diskusijose ir pareiškimuose baronienė Ašton pritarė ir netgi ragino glaudų bendradarbiavimo su parlamentu šioje srityje. Taigi tikiuosi, kad tokį žodinį įsipareigojimą seks taip pat ir baroninės Ašton raštas pirmininkui. Propovskis yra atsakingas už tai ir taip pat yra tikimasi pasiūlymų iš parlamento tam, kad būtų galima parengti visą paketą ir galiausiai parengti bendrą deklaraciją. Na, aš tikrai rimtai į tai žiūriu, tačiau iš savo patirties galiu pasakyti tai, jog yra būtina žengti toliau negu vien tik tai ketinimų pareiškimai. Kohom tarybos darbo grupėje buvo pasakyta, kad parlamente ir netgi už parlamento ribų. Pavyzdžiui, jeigu mes vykdome dvi šalės diskusijas su parlamentu, visi sako, gerai, tai yra svarbu. Žmogaus teisės yra svarbi tema ir taškas, visi su tuo sutinka, be jokių išlygų. Tačiau, kalbant apie apčiuopiamus rezultatus, gauname labai mažai pareiškimų iš vyriausybių ar ES institucijų. Taigi, jau mažiausiai penkis kartus sakiau, jog mums būtina sulaukti tikrų įsipareigojimų iš tarybos kohom darbo grupės, iš komisijos, jungtinių tautų. Nepakanka vien tik tai ketinimų pareiškimų. Būtinas tarp institucinis susitarimas dėl žmogaus teisų ir mes turėtume dėl to dirbti jau dabar. Tikrai. Aš griežtai kritikuoju tai, kad mes turime vien tik tai ketinimų pareiškimus ir kalbame apie galimą bendrą tarp institucinę deklaraciją iki metų pabaigos, kuri bus paskelbta. Na, žinoma, visa tai yra gerai, tačiau, kaip jau sakiau, iš savo patirties galiu pasakyti, kad mes nieko po to iš to nesulaukėme. Galime sakyti, kad visi šie dalykai, kaip kad peržiūros ataskaitos, yra teikiami kas pusę metų. Tačiau dalykas yra tas, kad mums reikia konkrečių rezultatų, mums reikia aiškumo ir dėl mūsų bendradarbiavimo formato. Parlamente turime ataskaitą, pranešimą dėl žmogaus teisų peržiūros, remiantis atskirais rezultatais. Strasbūrė mes patvirtinome pranešimą, pranešėjas ponas Tavaresas e, siūlo, kad mes parlamente įsteigtume plataus užmojo darbo grupę tam, kad mm, išorės veiksmų taryba, kohomas ir komisija būtų pakviesti į darbo grupę ir išanalizuotų konkrečius dalykus, apsikeistų nuomonėmis e, tinkamu laiku. E, taigi tie galėčiau pasakyti apie žmogaus teisų ataskaitą. Ir tarybos darbo grupė žmogaus teisų klausimais taip pat galėtų mums pranešti tai, ką jie mano šiuo klausimu. Mums reikia apčiopiamų rezultatų nebepakanka ketinimų, pareiškimų. Parlamente mes taip pat turėtume dirbti ties bendraja žmogaus teisų deklaracija. Ką Jūs manote, ar mums reikia dar daugiau laiko konsultacijoms, ar galime jau eiti toliau? Na, tai yra diskusijų klausimas, bet iš tikrųjų birželis jau po dviejų mėnesių. Mums reikia judėti pirmin. Uh, Taigi, ponas Toermanas ar kas nors kitas iš išorės veiksmų tarnybos. Dėkoju. Ačiū. Aš, aišku, labai atidžiai klausau. Įdomus klausimas. Be abejo, aš esu tarp žmogaus teisų grupės pirmininkas, taigi atstovauju jos. Uh, E, poziciją taip pat atstovauju ir valstybių narių interesams šiame procese. Ir aišku, kolegos galės papildyti mano pasisakymą, kaip ir sakiau anksčiau. Aišku, strateginiai klausimai buvo aptarti jau uh, E, nekartą ir praeitą savaitę vyriausiai įgaliotinė kalbėjo plenarnėje sesijoje ir aptarėme šios klausimus kovo mėnesį ir išorės veiksmų tarnybos buvo paprašyta pateikti tris paketo tekstus dėl žmogaus teisų strategijos, politinę deklaraciją, veiksmų planą ir e, išorės veiksmų tarnybos įgaliojimus Šie parinkti tekstai buvo pateikti kohom grupiai ir buvo pateikti siekiant glaudaus bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir kohom. Ir kohom buvo paprašyta parengti šios tekstus, dirbti su tais tekstais. Mes rengėme naują šių tekstų redakciją Politinė deklaracija ir veiksmų planas jau parengti ir jūs galima patvirtinti taryboje artimiausioje ateityje, o kalbant apie šios veiksmų tarybos e, įgaliojimus, sprendimas bus priimtas vadovaujantis atitinkamais teisės aktais. Tai tokie trys elementai, kurie turi būti patvirtinti vienu metu, nors teisinių požiūrių jie yra skirtingo pobūdžio. Politinė deklaracija tai yra politinė žinia visam pasauliui, kokia yra ES pozicija dėl žmogaus teisų, ten bus apibriežti pagrindiniai tikslai susijęs su ES žmogaus teisų politikos tikslais, toliau veiksmų plane šie bendrieji principai ir tikslai yra paverčiami konkrečiais veiksmais ir konkrečia atsakomybė. Taigi dabar, kol tekusi užduotis, tarkim, žmogaus teisų darbo grupiai tekusi užduotis yra aptarti ir dėrėtis dėl šių tekstų. Kaip sakiau, šios savaitės pradžioje jau vyko diskusija darbo grupėje, valstybės narės turi teikti savo uh, pastabas ir šios veiksmų tarnyba palankiai žiūri į darbo grupėje vykstančias diskusijas ir vėliau šie tekstai bus peržiūrėti, parengta nauja jo, jų redakcija. Ir diskusija toliau mūsų pratesta gegužės viduryje. Kalbant apie Europos parlamento vaidmenį, be abejo, jūs jau minėjote, uh, ta diskusija, kuri vyko plenarinėje sesijoje su mm, vyriausioje įgaliotinė. Ta diskusija vyko praeitais, praeitą savaitę. Ir mm, panas Popovskis ir kiti taip pat dalyvavo šioje diskusijoje ir vyriausiai galiotinė aiškiai pasakė, kad ji yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu šioje srityje ir savo laiške ji siūlo, kad bendradarbiavimas vyktų visose proceso etapuose, kad būtų paskirti konkretus Europos parlamento atstovai ir ji taip pat paprašė pono Papovskio imtis vadovaujančio vaidmens. Taigi, Akivaizdu, kad e, procesas vyksta. Ir daroma viskas, kad e, šios diskusijos toliau būtų tęsiamus ir kad e, būtų galima parengti naują tų tekstų redakciją, kurie dabar jau yra pateikti. Ačiū. Manau, kad galime baigti šio darbo tokias punkto aptarimą. Na ir kas dar susijęs su tų dokumentų paketu, tai yra žmogaus teisės specialusis atstovas. Manau, kad visi pritarė tokiams pareigoms, visos parlamento frakcijos dėl to sutarė ir mes Labai tikimės, kad asmo, kuris užims šias pareigas, turės nemažus įgaliojimus pasisakyti žmogaus teisų klausimais ir taip pat galės reaguoti ir reikšti kritinės pastabas, jeigu ES nesims lyderės vaidmens, skatindama žmogaus teisų apsaugą. Mes turime sustiprinti ES darbą žmogaus teisų apsaugos rytyje. Ir todėl be abejo yra svarbu, kad būtų suteikti tvirti įgaliojimai specialiam atstovui, kad jis galėtų aktyviai dirbti parlamente. Mūsų žmogaus teisų pakomitetėje mes paprašėme ponios Laimos Andrikenės parengti rekomendaciją tarybai dėl žmogaus teisų specialiojo atstovo. Ir galbūt, ponė Andrikenė, jūs norėtumėte pradėti šią diskusiją ir supažindinti su padėtimi. Thank you, Madam Chairman, and I would... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau šiandien kalbėti lietuviškai. Uh, Pirmininkė ir kolegos. Madam Chair and uh, colleagues, first of all, I would like to apologize. Bet aš esu ir tarptautinė. I also sit on the... Balsa, e, reik, buvo, vyko balsavimai ir aš turėjau juose dalyvauti. Something wrong? It's okay. E, taigi, ES specialusis atstovas e, žmogaus teisėms. Pradėsiu ne nuo. Pradėsiu ne nuo e, politikos, e, e, ne nuo tikslų, ne nuo e, e, mandato apibrėžimo, bet nuo tvarkaraščio, nuo kalendoriaus, norėdama pasakyti, kad mes laiko turime labai nedaug. E, birželio 25, birželio pabaigoje ES pirmasis specialusis atstovas žmogaus teisėms turėtų būti e, paskirtas ES tarybos. Todėl e, laiko yra nedaug ir šiandien mes turim pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Gegužės ketvirtąją, tai yra kitą savaitę, rekomendacijos projektas turi būti išsiustas vertimui. Antrasis pasikeitimas nuomonėmis mūsų pakomitetyje yra numatytas gegužės 8 dieną. Gegužės 24 dieną tikriausiai neįlinėme užsienio reikalų komiteto posėdyje mes turėsime balsuoti dėl šios rekomendacijos ir e, birželio 11 dieną e, Europos parlamento plenarinė, plenarinė sesija taip pat turėtų balsuoti dėl rekomendacijos ES tarybai dėl specialiojo atstovo paskirimo. Taisyklė, pagal kurią mes dirbsime, yra, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai nėra taisyklė 121, kaip mes e, manėme iki šioliai, tai yra taisyklė 97, kuri reiškia, kad projektas, kurį e, reikia, mes turėsime pateikti balsavimui užsienio reikalų komitete, turi būti sudarintas tarp visų politinių grupių. Ir tik tai e, e, žodiniai pataisimai, oral amendments e, bus priimami. Dabar apie, e, e, apie patį turinį šio mandato ir kaip aš jį įsivaizduoju ir ką aš kolegom siūlysiu projekte, kurį rengiame. Pirmiausiai noriu padėkoti Europos išorės veiksmų tarnybai už e, jų projektą, kurį mes gavome praėjusios savaitės pradžioje. Ir tai yra jų vizija, jų matymas, kaip jie mato e, tas e, specialųjį atstovą žmogaus teisėms. Ir aišku, mums tai yra labai gera medžiaga ir informacija tam, kad mes galėtumėm parengti savo rekomendaciją tarybai. E, praėjusią savaitę aš taip pat turėjau kelis trumpus susitikimus su e, Europos išorės veiksmų tarnybos generalinio sekretoriaus pavaduotoju Mačium Popovskiu, taip pat su vykdomąją direktorę Mara Marinaki. Vakar galėjome aptarti įdė, e, savo, savo pasiūlymus su žmogaus teisų organizacijų atstovais, kurie dirba čia Briuselyje. E, Na ir šiandien pirmasis pasikeitimas nuomonėmis čia žmogaus teisų pakomitetyje. E, taigi, manau, pir, svarbiausias dalykas - ES specialusis atstovas žmogaus teisėms turi būti ES atstov, e, e, atstovas ne aukštosios įgaliotinės atstovas, o ES atstovas. Ir mes e, e, matome iš pasiūlymo, kad jį paskirs ES taryba pasiūlius aukštai e, įgaliotiniai. Tačiau aš noriu dar kartą akcentuoti, tai turi būti ES veidas, ES atstovas žmogaus teisėms. Ir tai turi būti stiprus mandatas. Todėl, kad Tai mums yra, yra galimybė ES parodyti, pademonstruoti visam pasauliui ir, ir, ir mums patiems, kaip kokios svarbios mums yra žmogaus teisės ir kad žmogaus teisės, demokratija, pagarba žmogaus teisėms yra visų mūsų politikų pagrindas. E, taigi, e, kalbant apie, apie tai, kad tai yra ES atstovas, e, Europos parlamentas norėtų taip pat dalyvauti, kaip viena iš ES institucijų, kurioje dirba tiesiogiai ES valstybių piliečių išrinkti atstovai, taip pat nori at, e, e, atlikti savo vaidmenį ir paskirimo procese, ir taip pat jau tuo met, kai tas mandatas bus vykdomas. Todėl m, siūlysime, kad e, prieš tarybai primant sprendimą nominantas kuris, kurį, kurį pasiūlys aukštoji įgaliotinė, kad jisai būtų e, pakviestas į Europos parlamento užsienio reikalų komiteto posėdį ar jungtinį užsienio reikalų ir žmogaus teisų pakomitečio posėdį, uždarą posėdį ir įvyktų pasikeitimas nuomonėmis. Kad po to ar užsienio komiteto pirmininkas, ar abu pirmininkai parašytų, galėtų išsiųsti laišką aukštai galiotiniai ir tarybai, kai, kokia yra Europos parlamento nuomonė. Ar mes manome, kad kandidatas atitinka mm, tokiam, tokiam, e, tokiams pareigoms keliamus reikalavimus. Nėra balsavimo, nėra, e, nėra, e, tai, tai, tai, tai nėra privalomas dalykas, bet Europos parlamentas savo nuomonę pasakytų. Vakar aš gavau laišką, nes e, savo pasiūlymus po pokalbių su Europos išorės veiksmų tarnybos pareigūnais aš buvau išdėščiusi raštu, gavau jų atsakymą. Ačiū labai už atsakymą, bet Europos parlamentas turi savo vaidmenį atlikti ir manau, kad tikiuosi, kad kolegos pasiūlymą, kad klausimai, pasikeitimas nuomonėm įvyktų prieš paskirimą taryboje, kad e, šitas pasiūlymas mūsų rekomendacijai išliktų. Antras dalykas, manau, kad mandatas turi būti įmanomai lankstus. E, e, šitame projekte, kurį mes gavome iš Europos išorės veiksmų tarnybos, ten yra paminėti tik tai kai kurie dalykai, kurie turi būti to mandato dalis. Tai yra vaiko teisės, E, moterų teisės, vaikai kariniuose konfliktuose ir, ir taip toliau. Tačiau tas, čia kalbama projekte, aš galiu suprasti Europos išorės veiksmų tarnybą, nes projekte yra kalbama apie mandatą vieneriems metams. Tuo tarpu mes rekomendacijose kalbėsime apie visą spektrą temų, tai, kas mums rūpi, pradedant demokratiją, e, tarptautinė humanitarinė teisė ir visais kitais, ir vaiko teisėmis, ir, ir lyčių klausimais, ir e, žmogaus teisų gynėjų klausimais. Kodėl aš manau, kad tas lankstumas yra reikalingas? Todėl, kad e, e, mes nežinom, kokios temos gali būti ir kokios, kokie, kokios problemos iškils tais metais. Žinoma, kiekvienais metais mes galim suformuluoti tam tikrus prioritetus. Kad Europos sąjunga štai akcentuos tuos dalykus tais metais, bet, mes, bet e, šio mandato turėtojas turi turėti galimybę ir reaguoti ir į na, urgency situacijas ir, e, ir e, turėti paka, e, irškia, reaguoti į tai, kas, kas tuo metu pasaulyje vyksta. Ir visa tai yra reikalinga tam, kad ES būtų ir labiau matoma, ir mūsų politika žmogaus teisės rytyje būtų gerokai efektyvesnė ir nuoseklesnė, negu jinai buvo iki šioliai. Dabar apie mandatą. Apie, uh, uh, mes puikiai suprantame, kad tai nėra nepriklausomas pareigūnas. E, e, e, Europos Sąjungos atstovas, specialusis atstovas žmogaus teisėms dirba vadovaujamas aukštosios įgaliotinės, jis yra paskirtas tarybos. Ir manom, manau, jog tas specialusis atstovas turėtų atstovauti Europos Sąjungą ir jungtinėse tautose ir Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, galėtų atlikti savo darbą ir Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Ir atlikti e, iš tikrųjų labai matomą e, ir, ir svarbų vaidmenį žmogo, dialoguose su trečiosiomis šalimis, žmogaus teisų dialoguose. Taip kad e, e, e iš tikrųjų labai laukčiau ir jūsų kolegos pasiūlymų, kaip jūs tai įsivaizduojate, bet manau, jog mandatą mes e, na, galėtumėm, galėtumėm formuluoti maždaug, e, maždaug tokiu būdu. Laikotarpis. E, kadencija, kuriai skir, skiriamas specialusis atstovas. Dabar projekte, kurį mes gavome iš Europos išorės veiksmų tarnybos, tai yra vieneri metai. Jis turėtų būti paskirtas iki kitų metų birželio mėnesio. Jeigu, tai būtų, jeigu būtų skiriamas specialusis atstovas konkrečiai šaliai, galima būtų tikėtis, kad šalyje įvyks kokie nors dramatiški pasikeitimai per metus ir galbūt to vienerių metų e, laikotarpio su galimybė atnaujinti mandatą dar vieneriems metams e, ir pakaktų. Tačiau žmogaus teisės yra horizontali, yra tema Ir, ir čia yra reikalingas nuoseklus darbas ir tikrai ne vienerių metų darbas. Todėl aš siūlyčiau, kad e, mandato trukmė galėtų būti dviejai, gal dviejai su pusę metų, galvojant apie tai, kada skiriama aukštoji galiotinė ES užsienio reikalams ir saugumo politikai ir dar e, to mandato viduryje galėtų būti skiriamas ir e, pradžioje, ir paskui viduryje specialusis atstovas žmogaus teisėms. Dėl komandos ir dėl finansavimo. E, šiuo metu yra numatyta, kad specialusis atstovas žmogaus teisėms turės du politinius patarėjus ir vieną finansų pareigūną, tačiau specialusis atstovas galės dirbti su departamentais, e, kurie šiuo metu yra, ir jam na, papildomų darbuotojų arba dubliuoti tuos darbus, kurie jau yra daromi Europos išorės veiksmų tarnyboje nereikėtų. Aš manau, su tuo galima sutikti. Mes nematome dabartiniam projekte, kurį gavome, jokios pinigų sumos, jokios e, asignavimų konkrečių, tačiau ankstesnėme dokumente, kurį esam gavę šiuo metu pradžioje, ta suma yra nurodyta ir e, aš jos e, nekvestijonuoju, tačiau manau, jog rekomendacijose akcentuosime, jog kad tam, kad žmogus galėtų pareigūnas tinkamai atlikti pareigas ir komanda ir finansavimas turi būti pakankamas. Tai manau, jog šiam pirmajam mūsų e, pasikeitimui, e, pasikeitimui nuomonėmis dėl specialiojo atstovų yra viskas, ką aš norėjau pasakyti ir aš labai lauksiu kolegų e, pasiūlymų ir komentarų ir noriu pastebėti, jog būčiau dėkinga, jeigu juos gaučiau iki gegužės trečiosios dienos tai yra iki kitos savaitės vidurio, tam, kad mes kad galėtumėm suspėti inkorporuoti juos į rekomendacijų projektą. Ačiū. Thank you, Madam Andrikine. Are there members who want to go? Dėkoju poniai Andrikinė. Ar būtų kitų narių pakomentuosi norinčių? Ponas Traveris. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai norėčiau pasakyti, kad man patinka ta kryptis, kurią, kurią siūlo pranešėja. Aš manau, kad specialiojo įgaliotinio kompetencijos ribos yra tinkamos, adekvačios ir mes visgi turėtume labai atidžiai pasižiūrėti į tai, kaip bus parengta ataskaita. Keletas dalykų, kalbant apie žaliųjų poziciją dėl specialiojo įgaliotinio. Pirmiausia, yra svarbu tai, kad specialusis įgaliotinis neturėtų prisidėti prie žmogaus teisų getoizavimo, jeigu galėčiau tai pasakyti. Jis neturėtų būti priklausomas nuo kitų ES politikų. Priešingai, jis turėtų būti vedantis asmuo. Mes turėtume užtikrinti, kad žmogaus teisės visuomet būtų ginamos pluralistiškai. Kalbant apie pilietinės teisės, demokratijų vystimą visame pasaulyje ir taip toliau. Taigi turime imtis tokios protagonistinės politikos, tačiau jie taip pat turėtų būti ir diskretiška. Tai yra svarbu, skiriant E, specialųjį įgaliotinį. Ir tai nėra vien tik tai kažkoks e, formalus paskirimas, tai yra signalas, kurį mes siunčiame. Ir tai yra labai svarbu šiame ES e, gyvavimo etape. Mes negalime neatsižvelgti į mūsų idealus ir vertybės. Mes nenorime paminti savo idealų ir vertybių. Tačiau žinome, kad vyksta įvairios krizės, ekonomikos krizė, socialinė krizė. Pažiūrėkime, kas vyksta taip pat ir Junktinėse Amerikos valstijose. Jie taip pat susiduria su krize. Tačiau mes bent jau turime vieningai žvelgti į savo vertybės. Jeigu to nebus, tuomet mes veiksmingai negalėsime veikti tarpusavyje ir turėti įtakos likusiame pasaulyje. Paradoksalu tai, kad mes Junktinėse valstybėse Europos Sąjungoje vykdome žmogaus teisų politiką, kitas politikos kryptis vykdome, tačiau dažnai mes niekur nenueiname. Mes turime Lisabono sutartį parlamento vaidmuo padidėjo. Aš kalbu apie tai, jog mes atstovaujame mūsų įgaliojimus ir kitose pasaulio dalyse. Taigi mes turime stiprinti žmogaus teisės. Taigi apskritai yra labai svarbu tai, kad Europos balsas būtų girdimas išorėje. Mes turime nuolat pabrėžti žmogaus teisų politiką. Matome tam tikras augančias e, ekonominės galės, tam tikras valstybės, ne Europos Sąjungoje, kurie negina žmogaus teisų. Taigi mes turime derinti savo išorės politiką su žmogaus teisų sritimi. Uh, tam, kad galėtume veiksmingai veikti. Žmogaus teisės apskritai visuomet būdavo svarbios globalizacijos požiūriu. Idealizmas visuomet yra tinkamas. Mes konkuruojame su tokiamis valstybėmis, kurios ne visai paiso žmogaus teisių. Jie neturi profesinių sąjungų, jie negerbia vaikų teisių, vaikai privalo dirbti. Taigi mes privalome pabrėžti žmogaus teisės ir tai daryti pirmoje vietoje. Mes negalime ginti opozicijos neapsaugodami žmogaus teisų užtikrinimo. Tokiu būdu mes negalėsime apsaugoti savo bendrųjų interesų. Visa tai yra susiję. Štai kodėl aš taip pat stebėjau diskusijas praėjusią savaitę ir Strasbūrę. E. pavyzdžiui, kalbant apie Repsol kompaniją ir tos kompanijos interesų gynimą, čia turėtų būti susijusios taip pat ir žmogaus teisės. Mes negalime ginti tik tam tikrų žmogaus teisų aspektų akademiškai. Mes turime tarpusavyje koordinuoti savo poziciją. Galbūt galėtume netgi surenkti viešąjį klausimą, uh, tų kandidatų, kurie bus skirti prieš jų skirimą. Na, jeigu mes norime demokratiškai ginti žmogaus teisės, tikrai neturėtume bijoti, kad tie žmonės pasirodytų prieš Europos parlamentą. Tai tik tai sustiprintų mūsų patikimumą. Taigi tokie dalykai yra mano galvoje ir mūsų frakcijoje. Aš norėjau tai e, į tai atkreipti pranešėjos dėmesį. Ir jeigu mes parengsime tokį, tokį pranešimą, tikrai turime užtikrinti, kad jis būtų gerai parengtas. Tas asmuo neturėtų vien tik tai formaliai būti paskirtas, bet tikrai atstovauti žmogaus teisės. Ačiū. Dėkoju, ponė Tavariš. Ar būtų kitų narių, norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tuomet aš pati užduosiu klausimą. Manau, kad be to, ką jūs jau pasakėte, būtų taip pat gerai, kad šis asmuo atstovautų ES ir daugia šaliuose formuose ir taip pat, kad turėtų įgaliojimus dirbti regioniniu lygmeniu, nes mes esame regionas, kuris gali dalinti savo patirtimi su kitais regionais. Vieni labiau pažengę, pažiūrėjau, Amerika, kiti mažiau, kitiems reikia daugiau darbo Manau, kad e, šis pareigūnas galės sėkmingai dirbti tik tuo atveju, jeigu turės pakankamai laisvės, jeigu jos vaidmo bus pakankamai svarbus, jeigu tai tik tokie įgaliojimai, kurie leis tik tai pasisakyti vyriausio įgaliotinio vardu ar kito komisijos atstovo vardu, tai tokios pareigos niekam nereikalingos, nes Iš esmės turi būti labai kritiškas požiūris, reikia kalbėti apie grupių ir asmenų interesus, o ne atstovauti vyriausybės ar valstybės narės, nes galbūt kartais vyriausybės požiūrių negalima būti labai kritišku. Taigi tas asmuo turi pelnyti pasitikėjimą ir ES, ir kitur, pelnyti žmonių pasitikėjimą ir realiai kažko pasiekti e, žmogaus teisų apsaugos rytyje. Aš manau, kad labai svarbu taip pat užtikrinti ir darbo nuoseklumą, nuoseklų bendradarbiavimą e, komisijoje. Parlamente dažnai susidurėme su įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, priekybos rytyje. Dažnai priekybos susitarimų dėrybose kyla žmogaus teisų apsaugos klausimas. Taigi tas asmuo turėtų padėti mums spręsti ir tokias problemas, kurių mes negalime savo institucijoje išspręsti. Tai tiek dėl įgaliojimų, kurie turėtų būti skirti specialiam atstovui. Taip pat būtų gerai kalbėti ne vieną apie tos žmogaus teisų pažeidimus, kuriems jau skiriama daug dėmesio bet stebėti ir tam tikras tendencijas tose šalise, kur tie konfliktai galbūt labiau prislėpti ar ne taip e, plačiai aptariami viešai. Taigi tai turėtų taip pat būti e, svarbi darbo tvarkės dalis. Ir manau, kokie bebūtų parengti įgaliojimai, jie yra svarbu ne vien patys įgaliojimai, bet ir tai, koks asmuo užims šias pareigas. Tai turėtų būti asmuo, ar galėtų būti toks asmuo, kuris turi daug patirties dirbant su ES institucijomis, ar būt, galbūt asmuo, kuris um, dirba su nevyriausybinėmis organizacijomis ar pilietinė visuomenė. Tai taip pat klausimas, kurį reikia išspręsti, kalbant apie įgaliojimus, nes uh, Na, nepaslaptis, kad yra daug kandidatų, yra daug pageidaujančių užimti šias pareigas, tačiau viskas priklausys nuo to, kaip bus apibriešti įgaliojimai. Taigi mes turime priimti sprendimą. Be abejo, mes galime teikti rekomendacijas dėl įgaliojimų, o kaipgi spręsti dėl kandidatūrų. Manau, būtų geras, geras tikrai pasiūlymas pakviesti visus kandidatus susitikti E, tačiau, jei teisingai jūs supratau, ponas Tavarės, tai turėtų būti vieši klausimai. Galbūt AFET atveju tai turėtų būti uždaras posėdis, nes jeigu mes turime pakviesti kandidatus, tai turėtų būti uždaras posėdis ir turime taip pat pasigilinti dar, kokiamis procedūromis turime vadovautis, bet manau, kad mes turime teisę surenkti tokius susitikimus ir pakviesti kolegas iš AFET. Tai tiek e, iš mano pusės ir manau, kad politinės frakcijos jums atsiūs konkrečius pasiūlymus, kad galėtumėte toliau dirbti. Dabar norėčiau suteikti žodį vėl ponui Toermanui ir prašom išsakyti visas mintis, kurios jums kilo. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Andrikieniai už jos pasisakymą. Ačiū ir kitiems kalbėjusiems ir pats sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Turiu keletą pastabų. Pirmoji dėl e, klausimo apie teisinį pagrindą, dėl tokio specialaus atstovo. Toks e, teisinis pagrindas būtų sutartyje, sutarties 33 straipsnis. Tai yra ta dalis, kur, kuri skirta užsienio saugumo politikai. O dėl to, kaip specialusis atstovas turėtų dirbti, e, jis turėtų būti pavaldus vyriausiai įgaliotiniai. Šiame skyriuje taip pat, e, tiksliau šio klausimu, e, sutartyje apibrėžiamas ir parlamento vaidmuo, jis numatytas 36 straipsnėje. Na ir dar dėl skirimo klausimo, kuris buvo čia aptartas, e, svarbu, kad būtų parengta ir politinės atskaitomybės deklaracija. Svarbu atsižvelgti į šią deklaraciją svarbu numatyti tai, kad specialusis atstovas turėtų būti skiriamas tarybai, tarybos, teikiant jo kandidatūrą vyriausiam įgaliotiniui. Ir mm, šis asmo turėtų susitikti su parlamentu po paskirimo, bet prieš patvirtinant, prieš pradėdamas eiti savo pareigas. Ir mes išdėstėme savo atsakymą, mūsų atsakymė jūsų jūsų laišką, kurį jūs adresavote ponui Popovskijui. Na ir dar dėl jūsų rengiamų rekomendacijų, dėl specialus atstovo įgaliojimų. Mums taip pat labai įdomu išgirsti tas pastabas, kurios išsakytos čia ir kol kas galbūt galėčiau supažindinti su tuo, kas kokias buvo aptarta taryboje ir kohom darbo grupėje. Šis klausimas jau buvo aptartas ir išsakė nuomonę, kad įgaliojimai turėtų būti platus, lankstus, ne per daug griežtai apibriešti ir pakankamai bendro pobūdžio. Na ir Valstybės narės uždavė nemažai klausimų, ypač dėl trečiojo straipsnio B punkto ir prašė paaiškinti. Prieš keletą metų buvo įprasta žmogaus teisų klausimą įtraukti į susitarimus ir šiuo atveju Taip pat pageidaujama, kad būtų formuluojant įgaliojimus specialių atstovų vadovaujamasi įprastomis gairių rekomendacijų formuluotėmis. Ir taip pat, kad reikėtų galbūt labai konkrečius konkrečių formuluočių nenaudoti, o bendrai minėti žmogaus teisų apsaugos politiką ir bendras gairias ir rekomendacijas. Ir taip pat e, užtikrinti, kad specialio atstovo įgaliojimai turi būti suderinami su politinė deklaracija ir patvirtintų veiksmų planu. Na ir specialusis atstovas turėtų užsiimti išorės politikos aspektais. Tai turėtų būti asmo, kuris atstovaus ES santykiuose su trečiosiomis šalimis. Diplomatiniai vizitai skirti žmogaus teisų padėčiai trečiosiuose šalyse aptarti ir panašios situacijos. Ir tas asmuo turėtų dalyvauti taptautiniuose formuose, juose mėgsti ryšius su trečiosiomis šalimis ir aktyviai veikti būtent tokiuose mm, forumuose. Tai tokie aktualūs e, įgaliojimo aspektai, apie kuriuos buvo kalbėta taryboje. Ačiū ponas Toermanai. Aš noriu paklausti ponios Andrikėnės. Mm, noriu paprašyti pasisakyti, bet trumpai. Thank you very much. Uh, thank you, Madam Chen. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Tavarišui už pastabas. Europos išorės veiksmų tarybos atstovai dalyvauja šios dienos posėdėje ir matome, kad jų požiūris yra kitoks į pirmojo specialiojo atstovo paskirimą. Kai kurie kolegos norėtų viešųjų klausimų, kiti norėtų, kad užsienio reikalų komiteto uždarajame posėdėje vyktų tokie klausimai kai kurie pagėdautų, kad e, kandidatai atvyktų į uždarą posėdį. Vieni nori, kad visi kandidatai atvyktų, kiti, kad tik vienas atvyktų, bet e, aš noriu priminti teisinį pagrindą 33 straipsnį, kuriame sakoma, kad taryba vyriausiai įgaliotiniai pasiūlius paskirti specialųjų atstovą, kuris dirbtų su konkrečiais užsienio politikos klausimais. Ten nesakome ES specialusis atstovas, o mes kalbame apie ES specialųjį atstovą. Jeigu kalbame apie tarybos specialųjį atstovą ar e, vyriausios įgaliotinės specialųjį atstovą, prašom, prašom skirti uh, E, tokiamis procedūromis, kuriuose nedalyvautų parlamentas, bet jeigu mes kalbame apie ES specialųjį atstovą, tai Europos parlamentas yra vienintelė ES institucija, kuri yra tiesiogiai renkama. Ir visiškai aišku ir logiška, kad parlamentas nori dalyvauti Ačiū už jūsų teisinės nuorodas ir išvadas, bet nebūtinai tai galioja ES specialiojo atstovo atveju. Tos nuostatos sutarties 33 straipsnio, kurį jūs citavote. Ačiū, ačiū už bendradarbiavimą ir tikime sėkmingai bendradarbiauti ateityje. Kągi, ačiū ir prieš pratesiant biuro dėsnės sudėties posėdį, dėkuoju už šią mm, posėdžio dalį. Ir prašau tų, kurie nėra išplėstinio biuro nariai, palikti salę ir kaip įmanoma greičiau. Taip pat sveikinusi su ponu Birmanu išplėstinėme biure, jis pakeičia poną Havitą, kuris yra koordinatorius ir prašau ponios Andrikienės pasilikti.